pranešti. Jungtinė karalystė mane informavo, kad ponia Diana Volis buvo pakeista Rebekos Elizabeth Taylor nuo šių metų kovo 8 dienos. Noriu pasveikinti naujai prie mūsų prisijungusią kolegę. Pagal mūsų darbo tvarkos taisyklių trečią straipsnį Jei nesulauksime prieštaravimų, ponia Taylor perims pareigas. Jos įgaliojimai turi